savo vietas. Taigi pradėsime balsavimo dalį. Kągi, dabar galime perėti prie Karim pranešimo dėl e, nuorodos dėl nuorodos arba žymos maisto produkto partiją identifikuoti. Vardinis balsavimas prasideda, prašom. Baigiame balsuoti. Pritarta. Toliau valstybių narių įstatymų susijusių su matavimo vietai suderinimas. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Toliau karim pranešimas dėl e, leistino motorinių transporto priemonių garso lygio ir dujų išmetimo sistemų. Vardinis balsavimas prasideda. Prašom. Baigiame balsuoti. Pritarta. Toliau karim pranešimas. Siauros tarp vėžės ratiniai, tarp vėžės ratiniai žemės ūkio ir miškų ūkio traktoriai. Vardinis balsavimas prasideda. Baigiame balsuoti. Pritarta. Toliau karim pranešimas. Ar kilo problemų? Kažkieno balsavimo aparatas neveikia. 463. Toliau karim pranešimas dėl žemės ūkio ir miškų ūkio ratinių traktorių valdymo įtaisų. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Karim pranešimas apie ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių stabdymo įtaisus. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Toliau karim pranešimas. Ratiniai, atsiprašau, ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių vairuotojo vieta, duris ir langai. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Toliau karim pranešimas. Konstrukcijos apsaugančios nuo apvirtimo pritvirtinamos prie siauros tarpvežės ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių galinės dalies vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Toliau karim pranešimas. Apdorotam tabakui taikome akcizai. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Toliau karim pranešimas apyvartai skirtų euromonetų nominalų ir techniniai duomenys. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta sveikiname poną Karim. Toliau galime eiti prie kito pranešimo. Manders pranešimas tekstilės pavadinimai ir susijusio tekstilės gaminių ženklinimo. Ponas Manders. Ačiū pirmininkė. Mes susitarėme su taryba dėl bendro pareiškimo. Tačiau komisarė Georgieva vakar negalėjo pas mus atvykti, negalėjo perskaityti pareiškimo, taigi aš galėčiau tai padaryti. Taigi bendras tarybos ir parlamento pareiškimas. Taryba ir parlamentas supranta, kaip svarbu teikti reikalingą informaciją vartotojams, ypač informaciją apie kilmės šalį, nereikėtų teikti suklastotos ar neteisingos informacijos. Reikėtų pagalvoti ir apie elektroninį ženklinimą, elektroninės etiketes. Taip būtų galima teikti vartotojams informaciją ir taip pat orientuotis į techninę pažangą. Pagal reglamento 24a straipsnį reikėtų atlikti poveikio vertinimą, ypač omeny turint elektroninio etikečių naudojimą ir tekstilės gaminių atsiekamumą. Taigi tiek, aš tikiuosi, kad galima tam pritarti. Dabar pradedame balsuoti 35 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Antras blokas atkrenta. Taigi plenarinė sesija patvirtino šį pranešimą ir sveikiname poną Manders. Dabar Moreira pranešimas. 14 pakeitimas, kas už prieš. Žodinis pakeitimas 14. 14 pakeitimas. Prašom. Ačiū pirmininkė, turiu žodinį E, pakeitimą mano paties pakei, pateiktoms pastaboms raštu. Turiu omenyje 14 pakeitimą, kuriame sakoma šalis, aš siūlau tą pakeisti tokią formuluotę - šalis ir teritorijos. Countries and territories. Šio pakeitimo tikslas yra gan paprastas ir aiškus. Tiesiog siekiu suderinti formuluotės su reglamento pavadinimu, kadangi reglamento pavadinimas yra toks išskirtinės priekybos priemonės šalims ir teritorijoms dalyvaujančioms arba susijusioms su ES stabilizavimo ir asociacijos procesu. Taigi, nepataisius šios formuluotės atsirastų netitikimas tarp reglamento pavadinimo ir šio pakeitimo. Dėl to prašyčiau pritarti šiam mano žodiniam pakeitimui. Ačiū. Ar kas nors prieštarautų tokiam žodiniam pakeitimui? Ar yra prieštaraujančių? Prašau atsistoti, jeigu prieštaraujate. Nėra 40 atsistojusių asmenų, taigi nėra forumo. 14 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Patikrinkime elektroniniu būdu. 14 pakeitimas, man atrodo, kad patvirtintas, sako pirmininkas. Pradedame balsuoti elektroniniu būdu dėl 14. Baigiame balsuoti. Pritarta. Toliau 15 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 16. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 17. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 18. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Ar norite dar kartą balsuoti dėl 18 pakeitimo elektroniniu būdu? Jeigu tai prašom, vardinis balsavimas dėl 18 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Pritarta. kai kuriems atrodo, kad man reikia pagalbos balsavimo metu. Taigi aš sakyčiau, kad jeigu jūs norite, kad e, įvyktų vardinis balsavimas, tai jūs atsistokite norėdami tai parodyti. Arba paplokite, kai pakeitimas tvirtinamas. Toliau galima eiti prie 19, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 19, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 20 kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 21 kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Dvidešimt šeštas atsimtas, toliau dvidešimt antras, kas už, prieš, susilaiko. Neaišku, patikrinkime elektroniniu būdu. Dvidešimt 20 šeštas. Atsiprašau, 22 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Pritarta. 12. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 13. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Antroji dalis. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta pritarta. Dabar balsuokime dėl viso teksto, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Ponas Moreira, prašom. A... Yes, Ačiū pirmininkė noriu paprašyti e, atidėti teisėkros rezoliuciją. Ar nori komisija pasisakyti šiuo klausimu? Komisijos atstovai nori kažką pasakyti? Ta, tai suteiktų laiko daug, peržiūrėti pakeitimus, kurie pateik, pateikti ir tai suteiktų laiko parlamentui ir tarybai dar padirbėti iki pirmojo balsavimo. Pranešėjas pasiūlė sugražinti šį, komitetą, šį pranešimą komitetą. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Pasiūlymas gražinamas komitetui. Toliau pagal darbo tvarkę balsuojame dėl pono Hokmarko pranešimo dėl pirmosios radio spektro politikos programos. Pirmas pakeitimų blokas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Toliau 20 pakeitimas dėl dviejų dalių. E, vardinis balsavimas dėl pirmosios dalies balsavimas prasidėjo. Vorės. Balsavimas baigtas. Pritarta. Antroji dalis balsavimas prasideda dėl antrosios dalies. Balsavimas baigtas. Pritarta. 169 pakeitimas dėl dviejų dalių. Balsuojama dėl pirmosios dalies. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Balsuojame dėl antrosios dalies. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Pritarta. 70 e, pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 60 už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 92 kas už? kas prieš, susilaikė, pritarta. 89 už, prieš, susilaikė, pritarta. Toliau balsuojame dėl pasiūlymo su pakeitimis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar dėl rezoliucijos balsuojame vartinį balsavimą. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Pritarta. Sveikiname pranešėją. Dabar pagal darbo tvarkę balsuojame dėl pono Kazinį pranešimo, dėl darbo tvarkos taisyklių keitimo, sukūrus bendrą parlamento ir komisijos skaidrumo registrą. Kolegos, e, dėl kasinį pranešimo, dėl tarp institucinio susitarimo. Šis pranešimas yra svarbus žingsnis priekin, e, sureguliuojant parlamento narių išorės interesų klausimus. Noriu pasakyti, kad darbo grupės dėl parlamento narių elgesio kodekso nesirengia prieštarauti šiam susidarbiai pasiektam su komisija ir, dėl, ir kasinio pranešimui. Tas darbas įneša papildomą, tie dokumentai įneša papildomą indėlį užtikrinant tam tikras taisyklės, kurios, kurių laikydamosi e, interesų, kurio laikydamosi interesų grupė atstovai galės patekti Europos parlamente. Amen, sako pirmininkas. Ar pasirengė? Pakeitimai nuo 1 iki 13. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. Galtinis balsavimas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. Toliau, pono Kasinį pranešimas dėl tarp institucinio susitarimo tarp Europos parlamento ir komisijos dėl registro. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septinta pastraipa. Septintas. Uh, septinta dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Dėl dviejų dalių, dėl antrosios dalies. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikę. Patikrinsime, kai balsavome dėl trečio pakeitimo. Peras Suforijas. Balsavimas baigtas. Viskas gerai atmesta. Devinto paragrafo pirminis tekstas. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Dabar galtinis balsavimas už, prieš susilaikė pritarta. Sveikiname poną Kasinį. Toliau pagal darbo tvarkę balsuosime dėl pono Fokso pranešimo dėl bendrojo finansų įstaigų valdymo. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Nuo pirmo iki aštunto pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Galtinis balsavimas už, prieš, susilaikė, pritarta Pritarta. Sveikiname pana Foksą. Dabar yra keturi pasiūlymai patvirtinti rezoliuciją dėl e, prekybos susitarimo su Indija. Septintas pakeitimas, vardinis balsavimas, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. Aštuntas pakeitimas, vėl vardinis balsavimas, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Atmestas. Toliau 14 pakeitimas dėl dviejų dalių. Vardinis balsavimas. Balsavimas prasidėjo dėl pirmosios dalies. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar balsuojame dėl antrosios dalies. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. E, du, antras pakeitimas, vartinis balsavimas, balsavimas prasidėjo, balsavimas baigtas. Atmesta. Devintas pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dešimtas pakeitimas. Dėl atskirų dalių vardinis balsavimas vartuojame dėl pirmosios dalies. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar dėl antrosios dalies balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečias pakeitimas, vardinis balsavimas, balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Vienuoliktas pakeitimas vėl dėl dviejų dalių ir vartinis balsavimas. Pasidėjo balsavimas dėl pirmosios dalies, balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar dėl antrosios dalies balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Atmestas. Dvyliktas pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Atmestas. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Kas čia ką sakė, sako pirmininkas? Jūs tai sakėte? Pon, gerai, ponia vicepirmininkė. Ką aš sakiau? Klausia pirmininkas. Jeigu kas nors norite pakeisti savo nuomonę ir balsuoti kitaip, kad aš laimėčiau, galite atidėti. Taigi balsuojame dėl šio pakeitimo. Ketvirto pakeitimo dar kartą. Balsavimas baigtas. Dabar valdinis balsavimas dėl 13 pakeitimo. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Pritarta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar E, vardinis balsavimas, galtinis balsavimas prasideda. Peras suforijas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Sveikinu autorius šio dokumento. Pagal darbo tvarkę toliau balsuojame dėl keturių pasiūlymų primti rezoliuciją dėl prekybos santykių tarp ES ir Japonijos. Pirmas pakeitimas e, dėl atskirų dalių balsuojame. Ne, sako pirmininkas, pradėsime nuo kito pakeitimo. Nuo žodinio pakeitimo. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiuo pakeitimu EPP frakcija prašo, kad būtų išbraukta žodis strongly antroje pastraipoje. Tikiuosi, kad niekas tam neprieštaraus. Taigi tai pakeitimas žodžiu. Niekas neprieštarauja tokiam pakeitimui. Dėl dabar balsuosime. Dėl šio pakeitimo žodžiu kas už, prieš, susilaikę, pritarta. Pirmas pakeitimas dėl dviejų dalių. Dėl pirmosios dalies kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Galutinis balsavimas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Pagal darbo tvarkę balsuojame dėl pono Arsenis pranešimo dėl miškų apsaugos Europos Sąjungoje atsižvelgiant į klimato kaitą. 22, 22 e, pasraipa, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 25 pastraipa dėl atskirų dalių, dėl pirmos dalykas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Pasitikrinkime, kaip balsavimą dėl 25, pas, 25 pasraipos antros dalies. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. Toliau 36 pastraipa dėl dviejų dalių pirmoji dalis. Už, prieš, susilaikę, pritarta. Antroji dalis už, prieš, ponė Arsenis, prašau, jūs, jums teikiamas žodis. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš, mes kalbame apie statybų draudimą tose vietose, kur e, dėl miškų gaisrų sudegė miškai ir kur tai kur, kur, dėl tai, kur įvyko dėl tyčinių padėgymų, tai labai svarbu Europoje. O 36, pas, 36 pastraipos antroje dalyje ir 37, 37 pastraipoje bandoma kovoti su šiais dalykais. Noriu paprašyti, kad balsuotume vardiniu balsavimu dėl 36, 36 antros dėlės 37 pastraipos. Taigi, balsuosime vardiniu balsavimu dėl 36 pastraipos antros dalies ir 37 pastraipos. Prašau. Pritarta. Paragrafas 37. Dabar 37 pastraipa. Vardinis balsavimas. Balsavimas prasideda. Peres Šuvorės. Balsavimas baigtas. Pritarta. 37 pas, 30 59 pasraipa už prieš susilaikė pritarta. Toliau 70 dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis už prieš pritarta. Antroji dalis už prieš susilaikė pritarta. 71 e, dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis už prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis už prieš susilaikė pritarta. 72 pasraipa dėl keturių dalių. Pirmoji dalis už, prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis už, prieš susilaikė pritarta. Pasitikrinkime, kai balsavome dėl antrosios 71 pasraipos dalies. Balsavimas prasidėjo. 72. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečia dalis už, prieš, reikia pasitikrinti, kai balsavome dėl trečios 72 pastraipos dalies. Balsavimas baigtas. Pritarta. Ketvirtoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar aš konstatuojamosios dalies punktas dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime, kai balsavome dėl šios dalies. Balsavimas prasideda dėl antrosios dalies. Perašo forės. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar trečioji dalis. Už, prieš, susilaikė, pritarta. Galutinis balsavimas. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Sveikinu pranešyje. Toliau pono Albertini pranešimas dėl tarybos metinio pranešimo Europos parlamento dėl bus pagrindinio aspektų esminių pasirinkimų. 25 pakeitimas. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 19 kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Antras kas už. Norėtumėte pasisakyti, prašom. Mr. President, while you are enjoying your ponė pirmininkė. Jūs e, mėgojatės e, savo tokiu uh, vadovavimu balsavimams. Aš norėčiau pasakyti, kad jeigu jūs kalbėtumėte lėčiau, tai vertėjai galėtų laiku išversti jūsų uh, paskelbimus ir pareiškimus. Jūs šiek tiek per greitai kalbate ir todėl vertime yra šioks toks atotrukis, atsilikimas. Ačiū, ponia Čičester. Iš šio pasisakymo aš suprantu, kad jūs pritarite tokiam mano netradiciniam vadovavimui, balsavimo, balsavimui. Įper. Antras pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Dvidešimtas, kas už, prieš susilaiko atmesta. Dvidešimt pirmas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 26 kas už, prieš susilaiko atmesta. 27 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 15 kas už, prieš susilaiko pritarta. Trečias pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko Patikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimas dėl trečiojo pakeitimo. Pėras Uforijas. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau. Pono Albertini žodinis pakeitimas dėl 34 punkto, prašom. Sì, è inserito nella dichiarazione di voto. Well... Ačiū. Deklaracijoje aš įtraukiu žodžius welcomes, sveikina ir žodžiai baigėsi žodžiu mena, veiksmingų būdų. Jūs galite visą tai perskaityti patys. Pirmininkas, ar yra prieštaraujančių šiam žodiniam pakeitimui, jeigu nebalsuojame? Kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 28 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 38 punktas, pirm, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti dėl 38 punkto antros dalies. Baigiame balsuoti. Pritarta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Atmesta, atsiprašau. Penktas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Žodinis pakeitimas septintam pono Albertinį pakeitimui. Taigi septintam pakeitimui. Pone Albertinį, jums suteikiu žodį. Taip, čia Vėlgi, ta pati situacija. Tekstas yra įtrauktas į balsavimo sąrašą ir šis pakeitimas kalba apie tai, kad žmonėms neleidžiama dalyvauti pasipriešinimo veiksmuose, protestuose. Pone Albertinį, tai yra žodinis pakeitimas septintajam pakeitimui, 45 straipsniui. E, Atsiprašau, aš perskaičiau ne tą e, dalį. Šiame pakeitime mes tiesiog išbraukėme e, žodį pavadinimą Makedonija. Tai čia kalbame apie Makedonijos Respubliką, buvusią Makedonijos Respubliką. Respubli Jugoslavijos Respublika Makedonija, o ne Makedonija. Ar bus prieštaraujančių šiam žodiniam pakeitimui? Ne. Tada balsuojame. Septintas pakeitimas, kas už? Atsiprašau, kas už šį pakeitimą. Yeah, it's 40. Εντάξει, έχουμε 40, άρα απορρίπτεται. Taigi iš viso yra 40 narių, žodinis pakeitimas atmestas. Ir mes galime balsuoti dėl septintojo pakeitimo be žodinių pataisų. Kas už septintą pakeitimą? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 22 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patikrinkime elektroniniu būdu. Aštuntas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Pėrašų forijas. Baigiame balsuoti. Pritarta. Devintas pakeitimas kas už, kas prieš. EPP, prašau, aiškiau kelti rankas, taigi kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Šešioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 11. Kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 12. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 17. Kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 13. Pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta pritarta. 18 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Keturioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. i have to echo mr chichester's earlier intervention. Uh, we are. aš noriu sureaguoti į pono čičesterio uh, e, komentarą ir mm, aš nežinojau, kad parlamento nariai privalo mokėti graikų kalbą, kad sužin, suvoktų, kaip balsuoti, nes mūsų atsakymas iš tikrųjų graikų parlamento parlamento nariai iš Graikijos privalo kalbėti graikiškai. Galiu dirbti labai lietai, kaip ir paprastai dirbu per balsavimą. Kaip žinote, visi vertėjai žodžiu turi prieš save balsavimo sąrašus. Jeigu jie neturi, tai jie turėtų turėti. Viskas nepriklauso nuo to, kokia sparta pirmininkas skaito tekstą. Vertėjai turi tekstą prieš akis. Aš bandysiu kalbėti lėčiau. Ar, bus, ar būtų geriau? Taigi 14 pakeitimas. Ką? Taip, ponia Dartmutai. Sorry, Mr. Pirmininkė. Jūs kalbate puikia anglų kalba, kaip ką tik įrodėte. Kodėl jūs toliau tęsėte šią pantomimą ir šaradą ir kalbate kitomis kalbomis? Tropologija 14. Kągi balsuokime dėl 14 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 85 punktas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš. Ponas Albertini, prašom. Scusa, non vorrei sbagliarmi, ma non mi pare. Atleiskite, bet e, norėčiau būti tikras. Man atrodo, kad mes nebalsavome dėl žodinio pakeitimo 68 punktui. Man atrodo, kad mes tiesiog peršokome tą žodinį pakeitimą, o aš jį anksčiau buvau minėjęs. Man atrodo, kad iš tikrųjų turėtume balsuoti dėl to pakeitimo. Mes patvirtiname 13 ir 18 pakeitimus ir dėl to atkrito jūsų žodinis pakeitimas. Toks būtų atsakymas. Taigi, 85 punktas, pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko pritarta, antroji dalis kas. Balsuokime vardiniu balsu, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Trečioji dalis, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Toliau baigiamasis balsavimas, galtinis balsavimas. Yes, uh, Mr. President, um, I wanted to back Mr. Albertini. I... Taip, ponė pirmininkė, aš norėjau pasakyti pono Albertiniui, kad jo pasiūlytas pakeitimas e, siūlo e, parašyti papildomą tekstą. Būtų gerai, kad parlamentas paskelbtų tai, kas vyksta Bahreine. Yes, we can go ahead and do it. Thank you. Uh, yeah, it's okay. Mr. Svoboda, you have the floor. Pone Svoboda, jums žodis. Aš norėčiau pritarti tam, kas buvo pasakyta. Iš tikrųjų, ko gero įvyko klaida arba balsavimo sąraše arba kažkur kitur. Tikrai būtų labai keista, jeigu nebūtų įtrauktas šis žodis, žodinis pakeitimas. Taigi aš manyčiau, kad Reikėtų balsuoti dėl šio pakeitimo. Pirmininkas. Taigi balsuokime dėl žodinio pakeitimo, kurį pateikė ponas Albertinė. Tai bus papildomas tekstas 68 punkte po atitinkamų pakeitimų. Ar kas nors prieštarautų šiam žodiniam pakeitimui? Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Panašu, kad ne, taigi balsuokime, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dabar galima balsuoti dėl viso teksto, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Ko nuoširdžiausiai sveikinu poną Albertinę. Έκθεση Γκολτιέρη σχετικά με την ανάπτυξη της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας με... Γκολτιέρη pranešimas dėl bendros užsienio politikos plėtojimo po Lisabonos startys įsigaliojimo. Antras pakeitimas. Už prieš susilaikė atmesta. Pirmas pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. Vienuoliktas pakeitimas už prieš susilaikė atmestas. 13 pakeitimas, 20, 27, 29 pakeitimai. Už prieš susilaikė pritarta. 19 pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. 23 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. 21 pakeitimas už prieš susilaikė atmestas. 25 už prieš susilaikė atmestas. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Keturioliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Ketvirtas pakeitimas dėl balsuojame vardinių balsavimų. norite pasitikrinti. Dar kartą balsuojame dėl trečio pakeitimo. Už, prieš, susilaikė, atmestas. Ketvirtas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Balsavimas prasideda. Peres Uvorijas. Balsavimas baigtas. Atmestas. Penktas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Atmestas. 26 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Šeštas vardinis balsavimas. Balsavimas prasideda. Peras Uvorijas. Balsavimas baigtas. Atmestas. Septintas vardinis balsavimas. Balsavimas prasideda. Peras Uvorijas. Balsavimas baigtas. Atmestas. Ne, atsiprašau, taip. Aštuntas pakeitimas, vardinis balsavimas, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šešioliktas už, prieš, susilaikė, pritarta. 15, 21, 28, 30. Kas už, prieš, susilaikė priti, pri, patvirtinti. Devintas už, prieš, susilaikė, atmestas. Ir septynioliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 12 už, prieš, susilaikė, pritarta. Aštuonioliktas atsimtas. Prašau visų kantrybės. pakeitimas 87 pakeitimui, kurį pateikė, 87 paragrafą, kurį pateikė ponas Gvaltieri. Pone Lysė, kai jūs esate pateikęs žodinį pakeitimą, prašau, žodis jums. Zgłaszałem się y, z poprawką ustną, przepraszamy za ten tryb, ale dramatyczne wy, wydarzenia w Libii powodują. Taip, pirmininkė. Dramatiški įvykiai Libijoje leidžia daryti prielaidą, kad reiktų įtraukti kai kuriuos, dar teksto po žodžių deployment on the ground angliškai. Norėtumėme, kad palaikytumėte štai tokią formuluotę. E, suteikti nedėlsinę humanitarinę pagalbą misratai ir kitiems gyventojų centrams, e, suteikiant pagalbą pas, per laivais, ypač, reiškia, susirūpinimą dėl augančio aukų skaičių. Pirmininkas, ponė Lizekai. Žodinis pakeitimas atkrito, nes mes pritarėme 71 pakeitimui. Apgailestauju, bet balsuoti dėl to negalime. Pastraipa pasikeitė, nes mes balsavome, nes mes pritarėme kitiems pakeitimams. Ponas Gualtieri teikia žodinį pakeitimą 87 pastraipai. Prašau, ponia Gualtieri. Žodinis pakeitimas yra štai koks originalus tekstas buvo toks. Pripažįsta, kad NATO yra kolektyvinės gynybos organizacija jos narėms ir taip pat e, ir teritorijose kitur. Taigi teikiu balsavimui šį žodinį pakeitimą, niekas neprieštarauja ir dabar dėl jo balsuosime. Kas už šį pakeitimą prieš, susilaikė,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 Atrodo, kad mes praleidome 12 pakeitimą. Jeigu iš tikrųjų taip ir buvo, pasitikrinkime iš naujo, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Galutinis balsavimas. Už, prieš, susilaikė, pritarta. Sveikinu pranešėjus. Αγαπητοί συνάδελφοι, Yes, please. Prašau. Pone pirmininkė, labai ačiū. Turiu, noriu pasakyti dėl posėdžio vedimo tvarkos, dėl kitų pranešimų, dėl Munizdė Urkuizė pranešimo. Aš bandau pasisakyti dėl 167 taisyklės dėl vardinio balsavimo ir noriu grįžti prie Arsenio pranešimo 25 pakeitimo. Vienas iš kolegų paprašė vardinio balsavimo, nes mane, kad tai svarbus uh, E, dalykas ir jūs sutikite tokią galimybę. Tačiau to, tai nenumatyta taisyklėse ir parlamento uh, pritarimo jūs neatsiklausėte. Taigi, aš norėčiau, kad pritaikyti, pasielgtumėte lygiai taip pat, nes man asmeniškai labai svarbu, taigi norėčiau, kad balsuotume bals, vardiniu balsavimu dėl kiekvieno pakeitimo pateikto šiam pranešimui, e, vadovaujantis tą pačią taisyklę, kurią vadovaudamasis uh, kitam kolegai tokią galimybę suteikėte. Kolegos, ar suteikti galimybę balsuoti vardiniu būdu yra numatyta taisyklėse. Mes vadovavomės tam tikrą tvarką, kurią pasirenka pats pirmininkaujantis. Pirmininkaujantis gali suteikti tokią galimybę, jeigu tai nesukliudys sesijai. Jis taip pat gali kreiptis į parlamentarus ir klausti jų nuomonės. Taigi noriu labai aiškiai jums visiems pasakyti. Nebandykime čia įvesti naujų precedentų. Atsižvelgiant į susidariusias aplinkybės, ponė Šulcai, aš neprieštarauju šiam atvejui, aš galiu suteikti jums tokią galimybę, tačiau prašyčiau kolegų nepiknaudžiauti tokią galimybę, nes uh, Tokiu atveju pirmininkas kiekvieną kartą turės kreiptis į visus parlamentarus. Taigi, jeigu jūs primiktinai prašote e, tokio dalyko, tai mes tada balsuosime vardiniu būdu. Vorija. Taigi, trečias pakeitimas vardinis balsavimas, prasideda balsavimas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Ketvirtas vardinis balsavimas. Prašau, balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Pritarta. Pirmas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Pritarta. Penktas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dvidešimtas e, vardinis balsavimas. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. 26. Vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 31 dalis dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis vardinis balsavimas. Balsavimas prasidėjo, balsavimas baigtas. Pritarta. Antroji dalis. Balsavimas prasideda dėl antrosios dalies. Balsavimas baigtas. Pritarta. 32 dalis dėl atskirų dalių vėl bartinis balsavimas. Pirmoji dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Antroji dalis. Balsavimas prasidėjo antrosios dalies. Balsavimas baigtas. Pritarta. 38 Šešta pastraipa dėl atskirų dalių. Balsuojame dėl pirmosios dalies. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar dėl antrosios dalies. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dvi, antras pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Pritarta. Galutinis balsavimas, vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritartas, sveikinu pranešėją. Dabar pereisime prie balsavimo motyvų paaiškinimo. Yeah.